So, colleague... Gerbiami kolegos, labą dieną visiems. Tiesiog šiek tiek techninių turėjom klausimų, bet juos išsprendėm ir dabar dirbsime. Jei neturite prieštaravimų, tvirtiname darbo tvarkę, ar kas nors turi kokių pasiūlymų dėl mūsų darbo tvarkės, jinai pakankamai trumpa, jei ne, tai tada ją tvirtiname. Toliau antras punktas - posėdžių protokolų tvirtinimas. Tai yra posėdžio protokolas 19 metų rugsėjo 4-5 dienos. Turite tą protokolą savo popieriuose. Ar turėtumėt komentarų? Jei ne, tai posėdžių protokolą tvirtiname. jei niekas neišreikš jokių komentarų ar prieštaravimų posėdžių protokolams, tai po posėdžio jie bus patvirtinti. Vertimas. Šiandien yra vertimas į prancūzų, vokiečių, italų, olandų, anglų, graikų, ispanų, čekų, lietuvių, latvių, latvių. Lietuvių, Latvių, Lenkų, Slovakų, Slovenų, Bulgarų, Rumunų ir Kroatų kalbas ir galima tomis kalbėti kalbomis ir į jas yra vertimas. Pirmininkė iš anksto dėkoja vertėjam. Taip pat norėčiau priminti, kad mūsų posėdis šiandien yra transliuojamas internetu. Taigi kvieščiau atitinkamai elgtis. Ir dabar norėčiau pasakyti, kad koordinatoriai priemė sprendimų 24 rugsėjo ir 25 rugsėjo visi kultūros komiteto nariai tuos sprendimus gavo ir jie yra patvirtinti, buvo galima juos užginčyti iki 27 rugsėjo. O dabar pereikime prie balsavimo. Ir mes balsuosime dėl nuomonės projekto dėl ES 20 finansinių metų bendrojo biudžeto. Nuomonės referentė Petra Kamerevert ir žodis pranešėjai. Trumpai norėčiau padėkoti visiems šešėliniam pranešėjam, savo sekretoriatui, darbuotojams už puikų darbą ir už konstruktyvius rezultatus, kurių mums pavyko pasiekti per dėrybas. Puiku, tai dabar galime iškart ir balsuoti. Ar turite balsavimo korteles? Niekas nesako, kad neturi. Nereikia turbūt bandyti. Taigi, pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. 17 prieš 12 už. Septintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Irgi nelabai aišku, pastikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Primta. Ir dabar Devintas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Pakeitimas žodžių. Pirmasis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ir balsuojame dėl visos nuomonės. Elektroniniu būdu balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 25 už, 4 prieš, 1 susilaikė. Sveikiname Petrą. Nuomonė patvirtinta. Eikime dabar prie penktojo darbo tvarkės punkto. E, pabandykime dar kartą išrinkti ketvirtąjį pirmininko pavaduotoją mūsų komitete mane informuoja, kad e, e, balsavime dalyvaus pakaitiniai nariai. Pone Benžamė ir e, ponas Vikte. Taip pat ponas Ivan Garcia de Blanco vietoj Hanes Haidė. Pone Žambau. Mes norėtume kad būtų balsuojama elektroniniu būdu. Pirmininkė prašo minutėlės, kad galėtų užsidėti ausnes. Mes prašome, kad būtų balsuojama elektroniniu būdu, tai yra slaptai. Ähm, äh, Gerai, taip ir padarysime. Dėkui. Noriu dabar frakcijų atstovams äh, pasakyti, kad jeigu yra kokių pakeitimų, tai reikėtų pirmininką informuoti iki balsavimo pradžios. Taigi turite dar kokiu nors pakeitimu, turėjote pradėti iki balsavimo. Na, dabar prieš pradedant balsuoti, e, konstatuoju, kad kvorumą turime, daugiau kaip aštuonis narius turime šiandieną. Vadinasi, kvorumas yra. Dabar e, norėčiau paklausti, ar yra pasiūlymų dėl ketvirtojo pirmininko nominacijų. Pana Žiūr, Žiūrvova, aš norėčiau um, iškelti ponios Andrėja Bokskor kandidatūrą. Ar būtų dar pasiūlymų, nematau. Taigi turime tik vieną kandidatę. Žalieji jau prašė balsuoti slaptai. Tad norėčiau paklausti, ar pritarėte tokiam pasiūlymui, reikėtų septynių balsų, kad galėtume balsuoti slaptai. Taip, APP, liberalai ir kairieji taip pat pritarė tam, tai turime daugiau kaip septynis komiteto narius. Tad Pane Bočkor e, yra mūsų komiteto pilna narė, e, jos kandidatūrą iškėlė politinė, jos politinė frakcija, jis visiškai, ji visiškai e, deklaravo savo finansinius interesus ir padarė deklaraciją dėl Elgesio kodekso. Aš noriu dabar klausti kandidatės, ar jis sutinka būti nominuota. Jeigu taip, taip mes galėtume ir pradėti balsavimą, slaptų balsavimų. Ar e, yra komiteto narių, kurie neatsinešė savo balsavimo kortelės, tarptų, kurie turi teisę balsuoti? Atrodo, ne. Kągi, bandoma į balsavimą. Pabandykime Tarkime, kad balsuojame dėl Plasido Domingo ir e, klausimas būtų, ar jis turėtų būti išrinktas. Taigi, žalias mygtukas taip, raudonas prieš. E. Prašom balsuoti. Dabar baigiame balsavimą. Taigi, matome, kad 18 e, už 7 prieš ir Plasido Domingo yra išrinktas į minėtą kandidatūrą. Kitaip sakant, dabar pasitikriname, viskas veikia sklandžiai, galime perėti prie faktinio balsavimo. Norėjau pasitikrinti ir dar kartą pasakysiu, žalias mygtukas už, raudonas prieš, o baltas reiškia susilaikau. Reikia taip pat pasakyti, kad e, e, susilaikiusiųjų balsai neskaičiuojami, kai e, nusprendžiama, ar yra tinkama balsų dauguma jūsų apsisprendimo balsuoti vienai per kitaip, jūs galite pakeisti iki tol, kol aš paskelbsiu, kad balsavimas baigtas. Taigi galite spausti bet kuriuos mygtukus iki tol, kol aš pasakysiu, kad balsavimas baigtas. Taigi, prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet e, baigiu balsavimą. 15 už, 10 prieš ir 5 susilaikė. Reikia atimti tuos 5 Ir e, jeigu aš teisingai suprantu, vis tiek lieka dauguma. 30 balsavo, 25 e, balsai už arba prieš, 15 e, už. O tai reiškia, kad ponia Bočkova yra išrinkta kaip ketvirt, Bočkor yra išrinkta kaip e, ketvirtoji pirmininkės pavaduotoja. Šios dienos posėdėje tai buvo paskutinis punktas. Aš norėčiau pakviesti Andrėją ateiti čia pas mus į prezidiumą. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations. So, ich darf nun mit feststellen, dass die Konstituierung des Kult. Taigi dabar eh, galiu, galiu pasakyti, kad eh, jau galtinai eh, įsteigėme kultūros komitetą, kiti klausimai, o po jų bus koordinatorių posėdis. Šiandien viešojoje sesijoje daugiau neturime aptarimui klausimų. E, noriu tik tai pasakyti, kad e, kiti mūsų posėdžiai bus lapkričio 4 nuo 3 iki pusės 7 ir 5 nuo 9 iki 12.30 ir nuo 15 iki 18.30. Noriu padėkoti e, visiems jums už darbą šiandieną, įtemptas laikotarpis su komisijos narių klausimais vakar mes padirbėjome per klausimą ir šiandieną sugebėjome vienu balsu patvirtinti savo nuomonę.